narė. <clears throat> Teisės reikalų komitetas gegužės 6 dieną įvertino Haną Takulą įgaliojimus ir pasiūlė nuo balandžio 27 dienos paskelbti juos galiojančiais. Sveiki.